Good morning. Prastinė. Labas rytas. It's... Prašau atsisėsti savo vietas. Because... Siūlau pradėti darbą, nes vakar po pietų e, nori norėjome aptarti 15 klausimų, po to teko 20. Taigi, siūlau pradėti nuo 17 darbo atvarkės punkto. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išorės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašas. Taigi šis dokumentas skirtas vizinio taikymo programai Vakarų Balkano šalims. E, tai yra labai jautrus klausimas. Ir plenarinės sesijos metu Strasbūrė įvyko diskusijas dėl šio klausimo. Pasisakė e, komisija, taryba, mūsų komiteto atstovai ir visi šiam dokumentui teikiame didžiulį prioritetą. Taigi, nuo 2010 metų sausio mėnesio ir vizų režimas nebebus taikomas. Pone pranešėja e, labai intensyviai dirbo per pastarąsias savaitės, ji pateikė pranešimo projektą. Taip pat vyko į Sarajevą tam, kad stebėtų situaciją vietoje ir galėtų pateikti mums ataskaitą apie uh, daugiausiai sunkumų keliančius klausimus šiame dokumente. Taigi, Pone Fažon pirmiausia pasisakys, o po to išklausysime komisijos bei Švedijos kaip pirmininkaučių šalies. Pone Fažon, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip jau jūs ir minėjote, tai iš tikrųjų labai jautrus klausimas. Ir dabar perėsiu slovėnų kalbą, pristatydama šį dokumentą. Taigi dėkoju, ponė pirmininkė, už sutiktą žodį, kolegos. Uh, komisijos tarybos atstovai, gerbiamas ponios ir ponai. Aš parengiau pranešimo projektą po to, kai labai išsamei įsigilinau į situaciją vakarų Balkanuose. Ir gilinausi klausimą, kaip galima būtų šiam šalims taikyti vizų supaprastinimo režimą. Ir tai atitinka parlamento tikslą liberalizuoti vizų režimą kiek įmanoma greičiau. Na, paremtas pranešimas yra savotiškas kompromisas, kurio pavyko pasiekti su trimis šešėliniais pranešėjais. Taigi dėkoju jiems už nuveiktą darbą. Įvyko panašios diskusijos vakar AFET komitete dėl vizų E, supaprastinimo režimo ir ten buvo išdėstyta panašių minčių. Na, kodėlgi svarbu panaikinti vizų režimą visoms vakarų Balkanų šalims? Na, e, sunku dabar įsivaizduoti, kad visiškai šalia manęs e, mūsų šalies auga žmonių karta, kurie atskirti nuo ES, kurie negali keliauti Na ir po karo šių e, žmonių šeimos suskaldytos ir jiems tenka bendrauti interneto televizijos pagalba. Taigi, kaip galima tikėtis, kad šie žmonės matys Europą savo ateitimi, jeigu jiems nesuteikiama pagrindinė žmogus teisė, tai yra laisvas asmens judėjimas. Pagal Salonikų tvarkaraštį e, Vakarų Balkanų šalis turi labai artimą europinę perspektyvą ir prieš Europos komisijai parengiant pranešimą, e, pasiūlymą dėl to, kad Fyrom Juotkalnyjei ir, ir Serbijai <clears throat> reikia panaikinti e, vizų režimą. Po to mes pradėjome renkti pranešimą, be to Liepos mėnesį, kai komisija paskelbė savo pasiūlymą, tik tai viena iš šių šalių šimtų procentų tenkina visus reikalavimus. Komisija į savo pasiūlymą neįtraukė Bosnijos ir Cevogovinos ir Albanijos. Nurodos dabar padėtis pasikeitė. Po to kai buvo atsistos ataskaitos iš Juotkalnyjos ir Albanijos bei Bosnijos Hercegovinos, dabar jau matome, kad visos šios šalis tenkina reikalavimus ir tikimės, kad komisija tai atsižvelgs. Po gegužės mėnesio, kai buvo paviešintas komisijos pasiūlymas ir kitose vakarų Balkanų šalise buvo padaryta ženkli pažanga. Ypač tai pasakytina apie Bosnę. Tai, jog ji nebuvo numatyta pirmame vizų supaprasimo režimo raunde, sukėlė rimtų politinių sunkumų šioje šalyje, nes tiesą sakant, Bosnijos gyventojai nukentėtų nuo tokio fakto. Aš vyksiu per ateinančias dienas į Sarajevo, įsigilinsiu situaciją ir tikiuosi, kad galėsiu informuoti jūs apie tai, kad šalis yra pasirengusi tenkinti reikalavimus. Ir šiaip jie daro pažangą išduodami biometrinius pasus. Na, viskas priklausys nuo to, kaip greitai komisijai pavyks parengti nuo ataskaitą ir įvertinti Bosnės padarytą pažangą. Mes dabar esame šio proceso viduryje ir manau, kad komisija vis dar, to, gal, dar gali pakeisti Liepos mėnesį paviešintą pasiūlymą. Taigi aš dabar raginu suteikti Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai galimybę pasivyti kitas tris vakarų Balkanų šalis. Aišku, su sąlyga, kad abi šios šalis tenkins visus, visus Europos komisijos nustatytus kriterijus ir reikalavimus. Na, mes nenorime sušvelninti reikalavimų šiam šalims. Mes tiesiog norime įsitraukti į Šengeno baltą sąrašą, aš visų sąlygą, kad bus tenkinami tam tikri reikalavimai. Ir tai yra geriau negu kad keisti tą atitinkamą reglamentą ateityje. Aš manau, kad šiems vakarų Balkanų šalims tai būtų tikrai labai geras signalas ir tikėkime, kad šių šalių vyriausybės greit užbaigs e, savo darbus ir turės uh, naudos išsprendimo. Uh, Na, žinome, kad padaryta pažanga, bet vėlgi reikia atsižvelgti į labai sudėtingas aplinkybės e, Bosnijoje ir Hercegovinoje šiuo metu. Kaip ten bebūtų, sutinku, kad būtina, jog šios šalis tenkintų komisijos nustatytus reikalavimus. Bet kita vertus, manau, jog nėra jokių priežasčių, dėl kurių turėtume didinti įtampą. Um, šiame regione, nes atitinkami politiniai sprendimai gali didinti tokį įtampą ir mums labai svarbu, kad vakarų Balkanuose situacija būtų stabili. Aš žinau, kad yra kritikų, e, kurie mano pranešimą tarsi supranta taip, jog aš viskam pritariu, jog viskas yra padaryta. Bet aš manau, kad jeigu parlamentas palaikys mano pranešimą ir manau, kad jis bus palaikytas, tai tokiu būdu mes duosime labai aišku signalą vietos lygio politikams uh, e, Bosnijoje Hercegivinoje. Tai yra, jie supras, kad jiems teks testis tavo darbus tam, kad jų šalis atvertų vartus vakarų, atvertų vartus Europai. Atsivertų Europai. Na ir manau, kad e, per ateinančius mėnesius šios šalis paspartins savo reformas. Na, aišku, visai kitas dalykas yra Kosovo, kur situacija kitokia nei Albanijoje ir Hercegovinoje. Aš bandžiau nušviesti politinius aspektus. Tai nėra susijęs su Kosovo pripažinimo klausimu. Kosovo pripažino 22 valstybės. Bet tai ne dėl šios priežasties Kosovo netrauktas į vizų liberalizavimo režimą bei į salognikų tvarkaraštį. Tačiau nežiūrint susiklošiusios politinės situacijos negalime palikti Kosovo piliečių nuo šalyje, už durų. Todėl raginu tarybą ir uh, komisiją paieškoti galimybių kaip nors įtraukti Kosovo į vizų liberalizavimo režimą arba kaip nors bent pradėti dėrybas, e, egzistuoti situaciją tam, kad Kosovo gyventojai galėtų pasinaudoti šiuo režimu ir aš manau, kad galėsime ir šios šalies gyventojams atverti duris į Europą. Dėkoju pranešėjai. Dabar išklausysime Švedijos kaip pirmininkaučio šalies. Pana Hiras Tonson. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labas rytas. Kaip jau minėta, tai išties labai svarbus sprendimas. Ir šis sprendimas lies daug žmonių. 2008 metų pradžioje įsigaliojo susitarimas su vakarų Balkanų šalimis na, ir praėjus keliems mėnesiams prasidėjo dialogas dėl vizų panaikinimo. Vizų panaikinimo buvo sudarytas atitinkamas tvarkaraštis ir trys šalis - Makedonija, Serbija ir Juotkalnyje - tenkina reikalavimus arba bent jau beveik pilnai juos tenkina. Todėl labai svarbu, jog ES savo ruoštų laikytųsi savo pažadų ir šiom šalims nustatytų bevizį režimą. Tai yra mūsų kaip pirmininkančio šalies prioritetas. Taigi mes siekime, kad uh, E, lapkričio 30 dieną tarybos posėdėje bus priimtas atitinkamas sprendimas ir nuo 2010 metų sausio 1 dienos šioms šalims bus taikomas bevizis režimas. Taip pat reikia raginti Albaniją ir Bosniją Hercegoviną tęsti darbus tam, kad ir joms būtų taikomas supaprastintas režimas. Bet kita vertus, atitinkamos reformos šiuose šalyse dar neužbaigtos. Dabar šiek tiek sugrįšiu prie tvarkaraščio pateikto pasiūlyme. Jeigu bus keičiamas keičiamas pasiūlymas, tuomet bus labai sudėtinga laikytis numatyto tvarkaraščio. Ir tuomet neįmanoma bus įvesti bevizio režimo nuo sausio pirmos. Tai aišku būtų nenaudinga visiems, nes Europa, Europos įtikinamumas nukentėtų ir reikėtų įvesti bevizį režimą nuo tos datos, kurią esame numatę. Dėkuoju, sako pirmininkas. Dabar Europos komisijos vardu ponia Gogų. Labas rytas. Na jau vakar bendrais bruožais pristačiau komisijos pasiūlymo esmę, be to ir politiniu lygiu vicepirmininkas Baro visai neseniai Strasbūrė pristatė šį pasiūlymą. Todėl aš pateiksiu apibendrintą jo versiją ir patikslinsiu kai kuriuos aspektus, atsižvelgdama į komisijos į tarybos ir pranešėjos pasisakymą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad visos parlamento frakcijos palaiko šį komisijos pasiūlymą. Taigi dėkoju už platų palaikymą parlamente, o taip pat už tai, kad teigiamai žvelgiama į vizų liberalizavimo procesą visose regiono šalise, nors aišku, į įvairius niuansus žvelgiama skirtingai. Šios dienos diskusijos yra svarbios todėl, kad turime galimybę pasiaiškinti ir pasitikslinti ir techninius aspektus. Nors vėlgi, aišku, komisijos tarnybos yra mielai pasirengusios patikslinti kai kurios aspektus, jeigu tokia būtinybė egzistuos. Dėl padėties vertinimo. Tai galiu pasakyti, jog susidarė įspūdis, jog yra viena, vienos šalis, kurias reikalavimus tenkino, o kitos kaip ir nepadarė pažangos. Bet komisija laikosi kitokios nuomonės. Na, pirmiausia, pasakysiu, jog vertinimas, tvarkaraštis ir li vizų liberalizavimas Vakarų Balkano šalims prasidėjo 2008 m. sausio mėnesį ir tuo metu buvo prisimti rimti e, politiniai įsipareigojimai. Tai padarė svarbiausi politiniai subjektai. Šis procesas vyko keliais etapais. Pirmiausia, atitinkamos Vakarų Balkanų šalis buvo paragintos pateikti informaciją, taigi iš šių šalių gavome ataskaitas ir pranešimus apie tai, reikia, ką reikėtų padaryti tam, kad galima būtų laikytis tvarkarašio po to 2008 metais buvo nuspręsta e, šiose šalyse vykdyti vertimo misijas, taigi jau nemažai nuveikta. Komisija kartu su valstybių narių ekspertais vietoje tikrino, ar reikalingos reformas iš tiesų buvo atliktos. Na ir tai yra vienas iš esminių viso šio proceso elementų, nes labai svarbu, kad reformos būtų uh, nušviestos vien tik popierį, jas iš tikrųjų reikia įgyvendinti. Taigi vertinimas buvo antrasis um, proceso etapas. Ir šis etapas buvo užbaigtas komisijos pranešimu gegužės mėnesį. O po to komisija parengė pasiūlymą dėl uh, vizų liberalizavimo režimo vakarų Balkanų šalims. Serbija ir Juotkalnyje mes siūlome liberalizuoti vizų išdavimą ir tą pasiūlymą suformavome remintis labai konkrečia informacija, kuri rodo, kad šios šalis yra pasirengusios tenkinti visus pasiūlymus. Komisijos pasiūlyme taip pat labai aiškiai nurodėme, kokius aspektus dar reikia patikrinti. Vakar apie tai priminiau. Tai yra, minėjau, kad gavome atitinkamus pranešimus iš šių šalių ir esame pasirengę spalio vidury, viduryje siūsti misijas į šalis šalis tam, kad patikrintume, ką dar reikia nuveikti. Na ir jeigu aš čia konkrečiai neminiu, tai visą tai vis dėlto labai aiškiai nušvista komisijos dokumente. Taigi po to, kai komisija suformulavo savo pasiūlymą, mes komisijoje buvome tikri, kad per keletą savaičių e, po pasiūlymo patvirtinimo šios šalis įvykdys visus reikalavimus. O kitų šalių atžvilgių, Albanijos ir Bosnijos atžvilgių, kurių atveju nesiūloma liberalizuoti vizų režimą, šių šalių atveju, šiuose šalyse vis dėlto pastebėjome didelės pažangos. Taigi, pusantrų metų šios šalis dėjo milžiniškas pastangas ir buvo padaryta didelė esminė pažanga atitinkamosios rytise. Buvo vykdomos reformas, tačiau vertinimo metu paaiškėjo, kad yra išlikę kai kurių neišspręstų klausimų. Ir šios klausimus dar reikia išspręsti. Tai liečia ne tik tais klausimus susijusius su pasų išdavimu, bet visose keturiose blokuose yra išlikę neišspręstų klausimų, nors aišku, kelionių pasų klausimas yra pats akivaizdžiausias, nes vizų liberalizavimas yra siejamas su biometrinių pasų išdavimu. Ir tai uh, atitinka ir tai, ką padarėme namuose. Tai yra ir mes pas save jau išduodame biometrinius pasus. Taigi iš Juotkalnyjos e, dar laukiame pranešimo iki spalio mėnesio. Ir po to viską dar vertinsime, iki metų pabaigos siūsime misijas, bus parengta konkreti programa, kuri leis vietoje įvertinti, kokiu mastu yra vykdomos nurodytos reformas. Ir Strasbūrė vicepirmininkas Baro nurodė, jog ketinama perėti į antrąjį proceso etapą ir dėti visas pastangas tam, kad jeigu bus tenkinami visi kriterijai, tuomet 2010 metais komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą dėl vizų supaprastint režimo ir likusiams dviems Balkanų šalims. Dabar keletas pastabų uh, asmenių pastabų iš mano pusės. Uh, e, Parlam, Europos parlamentas siūlo panaikinti vizų režimą Herc, Posniai e, Hercegovinai ir Albanijai. Aš vakar komentavau šį pasiūlymą ir minėjau, kad komisija dvėjoja dėl tokio siūlymo, dėl praktinių ir teisinių sumetimų. norėtųsi, kad jūsų pranešime darytumėte aiškės nuorodas į šį komisijos paaiškinimą. Galiu reikalasant labai konkrečiai nušviesti komisijos požiūrį. Dabar dėl Kosovo. Dėl Kosovo komisija labai aiškiai nurodė, jog jį ketina atlikti tyrimą, kuriuo metu būtų patikrinta, kaip pasirinkus uh, atitinkamą požiūrį, kuris atitiktų Kosovo aplinkybės, galima būtų suformuoti planą skirtą konkrečiai Kosovui. Dabar norėčiau sugrįžti prie pirmojo vizų liberalizavimo etapo, kuris prasideda su, vizu, prasideda su paprastintais vizų sus, režimo susitarimais bei gražinimo susitarimais ir sudarant e, tokius susitarimus prisimami įsipareigojimai ir suteikiamos garantijos. Tai yra vienas iš, vienas iš labai svarbių liberalizavimo etapų. Taigi kol kas laukiame, ką Kosovo valdžios institucijos mums pasakys dėl gražinimo. Of... Ačiū. Nemažai komiteto narių pageidauja pasisakyti, bet norėčiau visiems priminti, kad dar be šio klausimo yra 17 kitų darbo atvarkės klausimų, kuriuos mums reikia šiandieną išanalizuoti. Todėl visų labai prašau nepamiršti koks darbas mūsų dar laukia ir atitinkamai apsiriboti dviem minutėm pasisakant šiuo klausimu. Pirmiausia, ponas Buzutil. Pirmininkas, kaip aš suprantu, yra ir šešėlinė pranešėja, ponas Abil, gal jūs norite pasisakyti pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad man labai malonu bendradarbiauti su Sara Toliona, su ponia Lutford. Ir malonu, kad EPP pasiūlymus buvo atsižvelgta pranešime. Dar vienas įdomus aspektas tas, kad mes tikrai pritarėme, jog reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų liberalizuotas vizų režimas visų vakarų Balkanų valstybių gyventojams ir kad atitinkami sprendimai taryboje turi būti priimti kaip galima greičiau, bet neturi būti tai daroma sąskaita nustatytų kriterijų. Mes iš tiesų esame tvirtai įsipareigojams padėti. Mes kalbame, nepamirškime apie uh, nu, jaunąją kartą, Tanica Voida ir kiti Sarajevo žmonės, kurie jaučiasi dabar tarsi kalėjime. Mes norėtume, kad pats vizų liberalizavimo ir panaikinimo procesas būtų praktiškas ir realistinis. Taip turi būti nustatyti terminai ir visa kita. Šešioliktas pakeitimas pažymėtas žvaigždute dėl Bosnios ir Hercegovinos reiškia uh, kad faktiškai mes užtrenkėme duris šios šalies gyventojams, tačiau tai darome paslapčia. Kodėl, Tale, tai daroma? Sąlygų nustatymas tampa labai veiksmingų ir galingų politinių instrumentų. Bosnijos ypač valdžia apie tai kalba ir tikrai labai daug Bosnija ir Hercegovina padarė, kad būtų patenkinti jiems nustatyti kriterijai. Tai kodėl mes elgiamės šitaip kaip dabar? Ir ar tikrai tada mes galime kalbėti apie vizų e, liberalizavimo sistemą, vizų režimo liberalizavimą. Jeigu mes apie tai kalbame, tai turime numatyti aiškius terminimus. Bet kodėl mes darome išimtis? Nes tokiu būdu mes nukrypstome nuo mūsų a, puoselėjimų ir propaguojamų vertybių ir ap, dangstomės kažkokiais nustatomais kriterijais. Kriterijai turi būti visi vieniems. Aš tikiu Tanė ir Sara, kad mes sugebėsime pasiekti kompromisu ir iš savo pusės esame pasirengę atviram dialogui. Ačiū, ponė Lutford. Na, paskutinis pasisakinimas mane suglumino, turiu pasakyti. Aš rengiu pranešimą užsienio reikalų komiteto vardu ir noriu, kad mane teisingai suprastumėte. Ir turiu pasakyti, man atrodė, kad su visais šešėliniais pranešimais mes prieėmė bendro sutarimo. Bet vakar užsienio reikalų komitete labai daugelis pasisakė už um, panašias pataisas, įskaitant ir EPP narius, pona Boselt ir pona Sak kad būtų įtrauktos tos penkios šalis į dabartinį reglamentą. Ir toks požiūris skiriasi nuo to, kas vyksta dabar, kad vienas reglamentas bus priimtas dabar, o kitas reglamentas skirtas vienai šaliai bus priimtas vėliau. Niekas iš tiesų nenori menkinti nustatytų kriterijų svarbos. Ta turime aiškiai pasakyti ir tą aiškiai turi suprasti komisija. Ir būtent dėl tos priežasties, ponas Ransvols, pasiūlymas, kuriam aš pritariu, sako, kad visi turi būti įtraukti į teisinę taikymo sritį. Tačiau vizų režimo panaikinimas Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai priklausys nuo komisijos atlikto įvertinimo, jis turės būti baigtas iki šių metų pabaigos. Ir tada bus aišku, bus įmanoma ar nebus įmanoma sparčiai panaikinti šioms valstybėms vizų režimą. Europos stabilumo iniciatyvos dokumentas paskelbtas yra labai įdomus ir ten kalbama ne apie jų atliktą įvertinimą, bet komisijos atliktą įvertinimą, kuris ir yra svarbiausias dalykas šiuo atveju. Aš manau, mes nesusikalbame šiek tiek ir neteisingai suprantame tą žvaigždutę pažymėtą siūlomą pakeitimą, bet apie tai aš dar pasisakysiu vėliau. Nei komisija, nei taryba faktiškai, mano supratimu, tokiu būdu nenurodo labai konkrečių priežasčių. Tikriausiai yra praktinės teisinės problemos, nors ne visada aš gerai tai suprantu. Komisijos pasiūlymas buvo aiškus. Komisijos nuomonė Makedonija jau atitinka kriterijus ir mes tikimės, kad kitos šalis atitiks lapkričio mėnesį. Tai kodėl atsiranda ta trečia pakopa, aš nelabai suprantu. Pirmininkantį valstybę, kita vertus, tarsi nori pasakyti, kad parlamento veiksmai reiškia, kad ES negalės panaikinti E, vizų režimo trims šalims nuo kitų metų sausio pirmosios dienos, bet aš to nesuprantu. Man tai kvepia šantažu. Kodėl negalės to padaryti? Kodėl negalės to padaryti toms trims šalims? Aš tikrai nesuprantu ir atsisakau suprasti ir atmetu bet kokį šantažo galimybę ar bandymą. Aš manau, kad mes visi pritarėme komisijai. Negalime pasitikėti vien tik tai tomis gražiomis frazėmis apie reformas, kurios a, surašomos popieriuje. Reikia praktiškai įsitikinti, kaip tai veikia. Ir Bosnijos, Hercegovinos bei Albanijos atveju reikia, kad komisija atliktų įvertinimą ir kad a, viskas tikrai yra padaryta. Tai reiškia, kad ir jų piliečiai turi suvokti, kad turi būti praktiškai įgyvendinamos reformos ir nelabai suprantu, jeigu reformos bus įgyvendintos, kodėl galėtų būti atidėliojamas vizų režimo paneikinimas. Pone Ernst, prašom. Na, panašu, sako pirmininkas, kad e, norima pasisakyti dėl darbo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, būtų naudinga, jeigu komisija mums paaiškintų, ir poniai Lutfor taip pat. Pasiekmes, galimas teisinės pasiekmes to, kas išdėstyta žvaigždutė pažymėtame tekste. Komisija, ar jūs norėtumėte sureaguoti, klausė pirmininkas. Tik parašyčiau kalbėti trumpai. Taip kalbėsiu labai trumpai, sako komisija. Mums labai malonu, kad parlamentas pasitikė mūsų vertinimais atliekamais Ir turiu labai aiškiai pasakyti, kad vertinimo darbą atlieka labai aukšto lygio ekspertai, kuriuos skiria valstybės narės. Dabar dėl teisinių pasiekmių. Po parlamento pranešimo, kuriame parlamentas siūlo, kad sprendimas dabar būtų priimtas dėl visų penkių valstybių Ir, kaip mes manome, sprendimas dėl dviejų šalių turi būti atidėtas tol, kol nepasirodys pažangos ataskaita, kurią turi paskelbti komisija. Tačiau tam, kad komisija galėtų paskelbti savo ataskaitą, ją reikia apsvarstyti ir jos išvadoms turi pritarti valstybės narės. Tai, kad komisija skelbia vertinimo atlikto vertinimo rezultatus, paskelbė tuos rezultatus, anaip tol negali tapti pakaitalu tarybos sprendimui, kurį tarybos sprendimas taryba privalo priimti. Nepamirškite, kad mes šiuo atveju taikome bendrą sprendimo prieimimo procedūrą. Taigi, kai tik tai Albanija patenkins kriterijus, Ir jeigu viskas bus tvarkoj, tai tada a, kitų metų sausio 10 bus galima panaikinti vizų režimą Albanijos šalims ir uždaryti savo konsulinės įstaigas, bet dabar mes to negalime padaryti. Todėl, kad tokiam žingsniui reikalingas tarybos sprendimas. Ir faktiškai tą ir žymi žvaigždutę. Ir dabar kas nutiks? Komisija pateiks ataskaitą, kuri bus mažiau detali negu dabar paskelbtos ataskaitos, o tada jau prasidės taryboje diskusijos ir gali būti, kad jos truks ilgai. Be to, tada taryba turės priimti politinį sprendimą patvirtindama naują reglamentą ir tokiu būdu bus panaikinta šita žvaigždutė. Jeigu aš viską teisingai supratau, ką jūs čia svalbėjote, reikės priimti antrą politinį sprendimą. Nuotinai kažkokios tai komisijos ataskaitos politinės pasiekmes egzistuos, bet ne komisija priima sprendimą dėl datos nuo kurios naikinamas vizų režimas. Tai daro taryba ir visos 27 valstybės narės. Ačiū, ponė Ernst. Na, tiesą sakant, ne visai suprantu, kodėl komisija prieštarauna, nes formuluotės ponios Fajon pranešime labai patikslina perspektyvas. Noriu pasakyti, kad tai yra ne techninis dalykas, kurį čia aptarėme, o grinai politinis dalykas. Šio regiono penkios šalis turi tam tikrą istoriją e, ir todėl daug, daug kas esi ir todėl labai svarbu, kad šias šalis skatintume kartu, nepaliekant už durų her, Bosnijos Hercegovinos, Albanijos ir Kosovo. Ir aišku, reikia nepamiršti, kad šalims nelengva uh, pasiekti tenkinti kriterijus, nereikia mažinti jų pastangų ir priešingais reikia skatinti. Todėl gal ne viską supratau, bet šiaip nesuprantu, kodėl komisija dar dvėjoja dėl tų minėtų šalių. Dar vienas dalykas. Man, manau, kad labai svarbu suformuluoti perspektyvą ir Kosovą. Ir uh, parodyti gerą valią, jog esame pasirengę spręsti su Kosovo susijęs problemas, neturime palikti Kosovo už durų. Ir aš manau, kad e, formuluotės neliečia Kosovo statuso ir tai geras dalykas. Mano manimu, ne vien tik techninių požiūrių, bet ir politinių požiūrių yra labai svarbu, šiam regionui pasiūlyti visapusišką įvairių etapų sprendimą. Ačiū. Now, Ačiū toliau, ponas Bronš, dvi minutės. Jeigu šiom šalių piliečiams nereikės vizų, tai kaip bus tikrinama, ar išvyksta iš ES teritorijos jų piliečiai, nes niekas atrodo to negarantuoja niekas negarantuoja, kad, ne, kad jie nepasilik Šengeno zonoje. Faktiškai mums labiausiai rūpi, aišku, trečiųjų šalių piliečių migracija. Ir kitas dar dalykas, mes jeigu teisiškai jie negalės įsidarbinti ES, tai jie galės įsidarbinti šešėlinėje ekonomikoje. Jie bus neapsaugoti nei darbo įstatymo, nei kaip nors kitaip. Ir jie gali patekti į žabangas pačios sunkiausio išnaudojimo, apie kurį beje mes vakar ir kalbėjome. Ačiū, ponas Pusut. Ačiū, ponia pirmininkė, be abejonės šis komitetas daug politinės svarbos teikia šiam vizų liberalizavimo procesui visų šalių atžvilgių, apie kurias kalbame. Tačiau išklausius paskutinį komisijos atstovės paaiškinimą, aš manau, kad nėra galimybės pranešėjos pasiūlymą patvirtinti kaip tinkama. Tai yra visiškai aišku iš komisijos paaiškinimo. Todėl turime pasikliauti komisiją šią prasme. Tai nereiškia, kad mes panaikiname šių dokumentų politinę svarbą, bet aš visiškai pritariu kolegai Koratsa Bild. Kaip aš suprantu, pranešėjai mums sako, kad šias šalis įtrauksime į pozityvų į sąrašą. Tai reiškia, nereikės jiems vizo, bet iš tiesų tom šalims reikės vizų. Taigi, tai man primena Orvelo dvigubą kalbėseną Ir mes neturėtume tokį signalą siūsti. Tai būtų tarp, tam tikra apgavystė. Mes skaitume, kad jūs esate sąraše, kai vizos iš jūsų nereikia, jums nereikia, bet vis dėlto reikalaujame juos gauti vizas. Aš manau, kad toks sprendimas gali atsisukti prieš mus pačius ir atsižvelgiant į aiškius komisijos paaiškinimus, man atrodo, turėtume iš naujo įvertinti savo poziciją Galbūt pranešėją galėtų pasiklausyti. Galbūt galėtume iš naujo įvertinti savo poziciją ir pasistengti rasti alternatyvų kelią. Kol kas mes dar neprieartėjame prie alternatyvaus požiūrio, bet šis kelias, kaip komisija aiškiai patvirtino, nėra tinkamas. Ačiū. Ponas Bons. Laisvės partija prieštarauja vizų režimo panaikinimo Balkanų šalims. Paaiškinsiu, kodėl šalis kaip Serbija, Makedonija, Jotkalnyje pasižymė dideliu organizuotu nusikalstamumu, korupcija. Ar nepasimokime nieko iš Rumunijos ir Bulgarijos įstojimo į ES? Dabar atverėme perspektyvą šioms šalims įstoti į ES kalbame šalis kaip Bosnija ir Hercegovina, Albanija. Ir mes manome, kad e, Bosnijos musulmonų lyderiai nori, kad šariato įstatymai būtų įtraukti į konstituciją, o jūs norite panaikinti jiems vizų režimą. Tai yra jokinga. Be to, Bosnija yra islamo teroristų prieglošio šalis. Ir galėčiau netgi pasakyti, kad reikia pirmiausia spręsti jūsų naivumo klausimą ir nustoti taip liberaliai žiūrėti į tos e, vizų režimo panaikinimą. Ponas Gans, dvi minutės. Pone Gans, atleiskite. Maradt eddig a vitából az az, hogy ennek a térségnek a... Ačiū pirmininkė. Norėčiau papildyti tai, kas pasakyta. Šioje diskusijoje trūksta poreikio pripažinti, jog Europą yra labai svarbu stabilizuoti šį regioną. O viena iš priemonių pasiekti stabilumui tai yra būtent tai, kaip šios šalis artėja prie stojimo Europos Sąjungą kad jos ir toliau vykdytų reformas, o vizų panaikinimas yra labai svarbus žingsnis siekiančių tikslų. Žinoma, tai yra politinis klausimas. Negalime šio klausimo spręsti grinai kaip techninio klausimo, spręsdami ar jos tenkina sąlygas ar ne. Žinoma, sąlygos yra svarbios, tačiau dar vienas elementas, kurio man trūksta, tai yra, kad šiame regione yra daug įtampos ir jeigu Bosnija ir Hercegovina bus paliktos už tos grupės ribų, kuriai taikome vizų, bevizį režimą, tai įtampa dar padidės. Daugelis Bosnijos piliečių turės Serbijos ar Kroatijos pasus, todėl jiems nereikės vizų, o likusiems gyventojams vizų reikės. Taigi mes turime prisimti politinę atsakomybę Ir turime pabrėžti, kad kaip galima greičiau reikėtų įvykdyti visas sąlygas, kad visos šalis galėtų naudotis bevizų režimu. Ačiū. Toliau ponia Keller. Ačiū. Nespartau komisijos atsakymo iš tiesų, nes žvaigždutės ir parlamento pakeitimai ar ponios Fajon pakeitimai nenustato, nenustato jokių datų, kada tas sąlygas reikėtų pritaikyti. Turiu du konkrečius klausimus. Norėtume sužinoti, kodėl komisija taip priešinasi šiam pasiūlymui, kad būtų įtraukti galima visas penkias Balkanų šalis. Dabar vienintelė Makedonija vykdo visas sąlygas ir nesprantame, kodėl daromas skirtumas tarp Serbijos ir Jotkalnyjos iš vienos pusės ir Bosnijos ir Albanijos iš kitos. Girdime argumentus, tačiau visiškai neaišku, kodėl visą tai yra. Antras klausimas. Kokie yra šio pasiūlymo konkretūs rezultatai? Be neįskaitant parlamento pakeitimų Kosovui. kokį poveikį tai turės e, Kosovui. Būtent tai norėtume sužinoti. Ačiū. Ponas Sogor, ne? Man atrodo, atėjo laikas išklausyti pranešėjos. E, ponas Vėjas Diedemeras. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio tam, pareikščiau savo abejonės. Man atrodo, kad EPP frakcijos Ispanijos nariai nepritars dabartiniai formuluotėjai e, pakeitime dėl Kosovo. Ačiū, dabar norėtume išklausyti pranešėjos ponios Fajon reakciją. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už pasisakymus, dėkoju tarybai, komisijai ir kolegoms. Pirmiausia, dar kartą noriu pakartoti, kad mes esame politiškai atsakingi ES vardu, kad pasiūstume stiprų politinį signalą Vakarų Balkanų šalims. Man labai malonu, kad čia vyroja bendras sutarimas, kad reikia paspartinti bevizą režimo taikymo įvedimą visoms Vakarų Balkanų šalims. Aš šiek tiek esu nustebusi, kad APP e šešėlinė pranešėja šiandien nepritarė tam, ką aptarėme praėjusią savaitę dėl žvaigždučių ties Bosnija ir Albanija. Mes konsultavomės su parlamento teisininkais, rengdami pranešimą. Galima dar kartą jų paklausti, Apie tai komisijos paaiškinimą išgirdau, bet aš nelabai supratau, kodėl nebūtų įmanoma taikyti mūsų sprendimo. Galime dar kartą formaliai paklausti, kreiptis į mūsų teisininkus, kad būtų galima pritaikyti tam tikrą teisinę techniką. Ir norime bendradarbiauti, aišku, su komisijos ir tarybos teisininkais. Atsakydama į kolegų klausimą, galiu pasakyti, jog esu nustebusi, nes tai, ką darome čia, nėra naujovė. Komisija sako, kad jie nebando naudoti žvaigždučių nuo 2001 metų baltajame sąraše, kai tai buvo padaryta Rumunijos atžvilgių. Kita vertus, prieš trejus metus buvo padaryta išimtis kai mikrovalstybėms buvo leidžiama keliauti be vizų mikrovalstybių piliečiams. Taigi, aš norėčiau glaudžiau bendradarbiauti su ekspertais iš paties regiono, su ponu Svoboda, ponia Pak. O dėl Kosovo norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mūsų siūlomas pakeitimas tiesiog yra skirtas imtis politinės iniciatyvos, kaip būtų galima įtraukti Kosovą į vizų, devizų režimo įvedimo procesą, neužkertant kelio galimybėms dėl, dėl šalies statuso pakeitimo ar panašiai. Ir aš tikiuosi, kad politinės frakcijos iš principo pritars šiai formuluotėjai. Ačiū. Mrs. Koratsa Bild. Pane Koratsa Belt. Ačiū, ponė pirminkė, ačiū, Tane. Ten noriu pasakyti, kad iš tiesų mes turime didelę politinę atsakomybę, ypač dėl to, kas vyksta šiuo metu regione. Ir atsižvelgiant į Vengrijos kolegų pasisakymus dėl stabilumo, neturime apgaudinėti Bosnijos žmonių. Būtų malonu, jeigu paklausytumėte manęs dar porą sekundžių. Taigi mūsų politinė atsakomybė yra labai didelė ir mes turime ir toliau sakyti Bosnijos institucijoms, kad jie atliktų namų darbus, sutvarkytų savo reikalus, mes priimsime jūsų žmonės, tačiau sąlygų vykdymas yra labai svarbus, to neturime slėpti ir tai yra mūsų atsakomybė. Ačiū. Ačiū. Pone Lutford, ar dar norite kalbėti? žvaigždutės aš suprantu tai, kas yra pasakyta. Atleiskite, žiūriu ne į tą dokumento versiją. Bet aš maniau, kad tos žvaigždutės susijusios yra, kad išlygos taikomos tik tai šalims, kurios turi asmenims, kurie turi biometrinius pasus, tai yra ta, sąlyga taikoma individams, o valstybėms taikomas sąlygos yra reglamento tekste. Konstatuojamoje dalyje, man atrodo, kur sakoma, kad pagal komisijos vertinimą valstybė perkeliama iš vienos kategorijos į kitą. Atrodo, kad mes čia nesusikalbame dėl tų žvaigždučių, tačiau norėčiau paprašyti ponios Karatsa Bild paaiškinti per mūsų būsimą susitikimą su šešėliais pranešėjais, kur čia yra problemos. Afete mes turime kitokią formuluotę dėl Kosovo. Norėtume, kad formuluotė būtų, atitiktų situaciją, kad būtų tenkinama nuomonė tų žmonių, kurie think the Commission's got a point about visa facilitation. Man atrodo, kad komisija teisingai kalba uh, apie readmisijos sustarimus ir panašiai. Taigi turime pradėti uh, dialogą dėl vizų, pradėdami nuo readmisijos sustarimų. Man atrodo, turime pasistengti visi surasti formuluotę ir struktūrą, kuri, kuri būtų teisinga teisinė ir politinė prasme ir kad tai atitiktų lūkesčius, kuriems pritarėme mes visi, kad visi iš Balkanų galėtų keliauti be vizų. Ir ponui Bronsui noriu pasakyti, kad Junktinė karalystė nėra Šengeno zona ir tai netaikoma Junktiniai karalystiai. Ir čia kalbama ne apie migraciją, o apie trumpalaikės keliones. Tikriausiai suprasite tai. Taigi turime rasti kažkokį kelią, dėl kurio kurios sutartume visi, nors mūsų pozicijos, man atrodo, netai baisiai ir skiriasi. Ir man atrodo, kad tuos skirtumus galima panaikinti. Ačiū. Pone Fajon. Ačiū poniai Latford. Atrodo, kad mes daugiau mažiau esame toje pačioje pusėje. Norėčiau pabrėžti diskusijos pabaigoje, diskusijos, kuri buvo vaisinga ir naudinga mums visiems kad aš esu labai patenkinta, jog mes sutarėme, kad nuo dešimtųjų metų sausio pirmos dienos panakysime vizų reikalavimą Makedonijos, Jotkalnijos ir Serbijos piliečiams. Bet mes taip pat norime nustatyti tas, pačias, tas pačias galimybės Bosnijai ir Albanijai tuo pačiu metu. Žinoma, su sąlyga, kad jie vykdys komisijos nusakytus reikalavimus. Nenorime jiems kažko duoti uždyką, jie vis tiek dar turi atlikti savo naudarbus, tai ką darė iki šiol, taigi iš tiesų tai yra politinis signalas ir man atrodo, tai yra labai svarbu tų dviejų šalių piliečiams. Dėl ko savo pasakysiu, kad man atrodo turime rasti sprendimą, kaip panaikinti šią juodąją dėmę Vakarų Balkanuose. Ačiū ponia Fajon, sako pirmininkas. Galtinis terminas pakeitimams yra spalio 7 diena, o balsavimas komitete numatytas spalio 15 dieną. Man atrodo, nustatėme pagrindus tam, kad galėtume suderinti visas, visas pozicijas ir susitarti. Taigi dėkojame tiems, kurie pasirengė renkti tokį bendrą sutartinį tekstą ir periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra, atsiprašau, komisija dar nori kažką pasakyti. Prašau trumpai, labai trumpai. Būsiu lakoniška. Dar kartą pasakysiu, kad pasiūlymas traukti pakeitimą pabrėžia politinę svarbą, kurią mes teikiame šiam regionui ir turime užtikrinti, kad mūsų požiūris būtų nuoseklus. Dar norėčiau pakalbėti apie skirtumą dėl kurio čia išgirdau klausimų dėl Bosnijos. Klausimas čia nėra tiek susijęs su biometriniais pasais, bet yra ir kitų sričių, apie kurias reikia kalbėti. Tai pavyzdžiui, nediskriminavimo teisės aktai toje šalyje turime sulaukti ir tinkamo pasienės kontrolio, kontrolės reglamentų. Ir visus šios dalykus reikia patikrinti vietose. Ir reikės renkti misijas į Serbiją, kaip ir į Serbiją ir į Jotkalnyje. Pranešėja taip pat kalbėjo apie jau vakar mūsų paliestą temą. Na, sakyčiau, e, vakarų Balkanuose kontekstas visai kitoks. Ir teisinių požiūrių parlamento pasiūlymas mums kelia problemų. Na ir galutinis sprendimas dėl vizų panaikinimo privalo remtis komisinis iniciatyva. Na, o mažų mikrovalstybių atšvilgių komisija yra 2006 metų pabaigoje pateikusi pasiūlymą ir po to buvo atliktas šio, pas, atliktas šio pasiūlymo peržiūra. Taigi yra tos mikrovalstybės yra įtrauktos į teigiamą sąrašą. Aišku, siejant tai su reikalavimu, kad jos pasirašys susitarimus su bendryje dėl vizų palaik... panaikinimo. Tačiau svarbu, kad tokį pasiūlymą inicijuotų komisija, o taryba priima sprendimą po komisijos pasiūlymo arba komisijos užbaigtų dėrybų. Ačiū. Viskas. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Perinama prie 18 klausimo. Tai yra jurisdikcijų kolizijų baudžiamosiuose procesuose prevencija ir sprendimas. Ir mūsų užduotis dabar patvirtinti projekto, e, pranešimo projektą. Pranešimo autoriai yra Renata Weber, jos nėra. Taigi turėsime suteikti žodį poniai Hanis Plešert. Turiu atsiprašyti Renatos Weber vardu. Ji buvo pranešimo autorė. Ji turėjo vakar vykti į ligonę, nes turėjo sveikatos sutrikimų. Tačiau dabar jai viskas gerai. Turiu komentarų dėl antrojo kompromiso, nors pritarėme, kad e, jautriems, jautri duomenys turėtų būti traktuojami labai atsargiai, tačiau jais turėtų būti keičiamas tik tai tuo met, kada to reikia. Tai yra tarybos e, pagrindų sprendimas 977 ir todėl visiškam draudimui negalima pritarti ir aš raginu balsuoti prieš antrąjį kompromisą. Tiek norėjau Jums pasakyti, ačiū. Dėkuoju. Dabar ponia Asap Weber iš Švedijos kaip ir minkančių šalies pasisakys, atrodo vis dėlto ne. Na kągi. Tuomet pereikime prie balsavimo dėl pranešimo projekto. Balsuosime rodas elektroniniu būdu. Kągi, dabar nygime. Bandomasis balsavimas. Well, we're going to vote. Na kągi, balsuosime dėl penktos pastraipos teksto. Kas už? Kas prieš? Susilaikysiai? Patvirtinti. Ketvirtoji konstatuojama dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikysiai patvirtinta. Septintoji konstatumai dalis. Pasitikslinkime, sako pirmininkas. Ar veikia balsavimo aparatūra? Not working? Now? Now working? Working or not? Taigi ar veikia ar ne? Ne, neveikia, kągi galime daryti. Jeigu neveikia aparatūra, kągi galima daryti? Eh? Okay. How many? Kiek balsavusiųjų? Neveikia. Then we're, we're going to vote and count those who could. Ir atrodo, negalėsiu balsuoti, kaip ten bebūtų patvirtinta. Ar būtų kitokių problemų, ponė Mastela? kalbėtojų salės sako, kad ji balsavo prieš šios balsavimo, pratūra neveikia ponė Makova prieš, du, dar vienas, du prieš, keturi balsavo prieš, tai reiškia 19 prieš, 29 už, patvirtinta. Toliau aštuntoji konstatuojama dalis. Amendment 2. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Patvirtinta. Devintoji konstatuojamoji dalis, ketvirtasis pakeitimas. Už. Prieš. Sulaikiusiai. Patvirtinta. 23 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Kas susilaikė? Klaus pirmininkas. Niekas nesusilaikė. Na kągi, patvirtinta. Penktas, kons, e, penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Na, atrodo, teks pasitikrinti elektroniniu būdu. Kas, kas už šį pakeitimą? penktą pakeitimą. The vote is, the vote is open. Balsuokime, balsavimas baigtas. For... Mm, vienas bal, LD narys balsuoja už ir du EPP nariai taip pat balsuoja už. Well, Pakartokime balsavimą. Taigi balsuokime dar sėki. Balsuokime. Penktas pakeitimas. Balsamas baigtas. Pasitikslinkime. Kas negalėjo balsuoti? Atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai. Pasitikslinkime. Okay. Now proceed to the electronic vote. Taigi balsuokime elektroniniu būdu. Balsuokime.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 25 už, 26 prieš, bet atrodo, kad vieną iš EPP gretų ir šalį gretų po vieną narį balsavo per daug. Na, kai pasitiksliname elektroniniu būdu, tai atrodo, kad kad iš EPP pusės ir iš Aldi pusės po vieną narį balsuoja per daug. Ar iš tikrųjų taip ir yra? So it's been, it's been rejected. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime. So, now, the vote is open. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24 pakeitimas. Kas už? kas prieš. Atrodo atmesta. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. Kompromisinis antras pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikiusieji, patvirtinta. Ar norite kas nors, kad pasitikslinkintume elektroniniu būdu? Taip ir padarysime. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. 11 atsimtas, 25 pakeitimas, kas už, prieš, patvirtinta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, ne, Dėl 12 nebereikia, 13 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dėl 14 pakeitimo balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 27 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atrodo, kad atmesta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai patvirtinta. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dėl 18 pakeitimo. Taigi, balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 29 pakeitimas. Kas už? Prieš. atrodo nepalaikėme. Bet pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime dėl 29 pakeitimo. Balsamas baigtas. Atmesta. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atrodo patvirtinta. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 20 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 pakeitimas, kas už? Prieš. Patvirtinta. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Na kągi, balsuokime dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Dėkoju.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 Just sitting there and smiling. Do you want to point of order, Mr. Busutil? Pone Busutil, ar turite kokiu nors pastabų dėl procedūrų? Tiesiog norėčiau perspėti, kad norėčiau pasisakyti prieš balsuojant dėl antrą ir septintą pakeitimo. Dėkoju. Okay. Let's proceed. Na kągi, Pone Kelia, ar turite pastabų dėl procedūrų? Taip. Turiu noriu pastabą dėl biudžeto pakeitimų ir noriu pasitikslinti dėl antro pakeitimo, ar tai yra bendradarbiavimas tarp ES, Frontex ir dar vienos organizacijos. Ir pabaigoje ten yra pakankamai aiškiai pasakyta, kas turės prieigą prie kokios organizacijos uh, informacijos ir bent jau galutinėje versijoje tarsi parašyta, kad agentūra turės prieigą prie uh, informacijos. Ir aš manau, kad Bet atrodo, kad uh, Frontex turės prieigą prie aptariamos organizacijos informacijos. Na, o vodinėme pakeitime pasakyti, kad tai turėtų priklausyti nuo kiekvieno atveju atskirai. Na tiesą sakant, šis takstas yra perimtas uh, iš bendradarbiavimo gairių tarp Frontex ir uh, žmogaus, uh, žmogaus teisų komisaro. Taigi nelabai aišku, ar žmogaus teisų komisaras uh, galės dalyvauti. Uh, Taigi nelabai aišku, kas nuspręs, e, atve, koks yra atvejis ir kas galės gauti informaciją. Pirmininkas, e, aš supratau jūsų mintį. Tai atrodo susijęs su trečiojo pono busutilio pakeitimu. Taigi, siūlau štai, kad jeigu trečiasis pakeitimas bus patvirtintas, tai tuomet pono tavarė antrame pakeitime dėl balsuojama bus balsuojama tik dėl antrosios dalies, kaip dėl papildomo pakeitimo, kartu su žodiniu pakeitimu. Taigi balsuokime dėl trečio pakeitimo ir po to priklausomai nuo balsamo dėl trečio pakeitimo rezultatų, tuomet galėsime balsuoti dėl antro pakeitimo kartu su žodiniu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 Na ir atrodo, kad sprendimą dėl kiekvieno atveju atskirai priims suinteresuoti asmenys dalyvaujantis kiekvienoje operacijoje, kurią vykdys Frontex agentūra. So. Na kągi, perikime prie balsavimų dėl um, pranešimo projekto dėl biudžeto. Pone Het, ar turite procedūrinę pastabą? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano manimu, salėje per dėk neramu, per daug kalbama ir tiesiog sumaištis. Aš manau, kad turime turėti galimybę balsuoti ramiai tam, kad galėtume susitelkti į balsavimą. Taip, jūs teisė sako pirmininkas. Tai ką, balsuokime. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Antroji dalis. Antro dalis. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Pane Busutilė, prašom, dėkoju. Prieš balsuant dėl antrojo pakeitimo, ponė pirmininkė, norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad EPP yra pasirengusi palaikyti šį pakeitimą su sąlyga, kad tai bus trečiojo pakeitimo papildymas, kaip kad jūs jau minėjote. Ir aišku, dar, jeigu savoka kiekvieno atveju atskirai bus pakeista žodžiais, kai to reikės, prireikus. Pone Rui Tavarės. Sutinku, kad tai yra papildymas. Taigi tai nereiškia, kad tokiu būdu bus keičiamas ankstesnis tekstas, bet tiesiog siūlau balsuoti atskirai dėl paties pakeitimo ir dėl žodžių siūlytos frazės words necessary, tai yra prireikus. Ar sutinkate, ponia Basutilį, klausė pirmininkas. Atrodo taip, dėkoju. Kągi, taip ir darykime. Taigi, antrasis pakeitimas, kas už?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 replacement by where necessary. On the where necessary, we're voting. Taigi dabar balsuosime dėl žodžių where necessary. Tai yra prireikus, pane Keller, dėl procedūrinių dalykų. Dėkoju. Na, mes dabar balsuome atskirai. Ir dėl antrosios dalies, ir jeigu antroji dalis nebus patvirtinta, tai viskas baigsis žodis activities. Ir bus dedamas taškas. Well, uh, Taigi, balsuokime dėl antrosios dalies nuo žodžio were necessary. Kas už? Prieš? Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už žodinį pakeitimą. Kas už? Prieš? Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Panas bus sutali. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš balsuojant dėl septinto pakeitimo norėčiau pateikti žodinį pakeitimą ir siūlau po uh, e, uh, e, laušnius kleustų, siūlau tirpti žodžius arba pagal dabartinės teisės nuostatas bei iniciatyvas, kurias pradeda valstybės narės. Būtent šitokį žodinį pakeitimą siūlau aš. Taigi balsuojame dėl pakeitimo kartu su žodiniu pono Busutilio pakeitimu. Mes, mums atrodė, kad Alfano Barcelino kroceta pakeitimas yra geras. ir valstybės narėse yra teigiamos e, patirties ir valstybės narės turi patirties, kovodamas už tai tokiais nusikaltimais, nusikalstama veika, pateiksiu pavyzdžiui iš Italijos. Ten pas mus esame sukūrę vieną fondą, teisingumo fondą, kurio lėšas yra uh, skiriamas kovoti su nusikalstama organizuotų nusikalstamumu. Ir iš šio fon. Ir. Ir manau, kad dėl tokių priežasčių verta daryti nuorodas į nacionalinius teisės aktus. Thank you, Chairman. Could I just ask my colleague, Mr Busuttil, to read out again his oral amendment so that we can actually know what we're voting on? Could you read it out slowly, sir? Gal galite, ponia Busutiliu, dar kartą perskaityti savo žodinį pakeitimą, kurį siūlote? Taip, mielai ponia pirmininkė. Taigi, žodinis pakeitimas yra po žodžių skliaustusi targeted in general ir po to mes siūlo, aš siūlau štai ką. Existing legislative provisions and initiatives set up by member states? Thank you. I'm grateful. Dėkuoju, sako pirmininkas. Ar visiems aišku? Kągi, balsuokime. Kaip ir sutarime, kas už? Prieš? Susilaikysiai. Patvirtinta. Na ir dėl viso nuomonės teksto, kas už, balsuome elektroniniu būdu. Taigi balsuosime elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsamas baigtas. Dėkoju, patvirtina. Taigi, patvirtinta. Dėkoju. voto de los, de los acuerdos de los acuerdos eh. ¿Eh? Each one. Each one. Each one. Each one. Each one. Each one. Each one.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 Okay. Thank you. Let's proceed. Let's proceed. Kągi, teskime darbą. Dabar balsuosime dėl viso paketo susitarimų, kuriuos svarstėme vakar. Tai yra susitarimai tarp Europos bendrijos ir atitinkamai Mauricijos Respublikos, Barbadoso, Bahamų sandraugos, Enkiso ir Neve federacijos, Antigvos ir Barbudos bei Seišelių Respublikos dėl trumpalaikio buvimo vizų panaikinimo. Taigi, pirmiausia, balsuosime dėl a, pranešimo projekto ir papunkčiui toliau dėl kiekvieno. 20 punktas pirmiausiai. Elektroniniu būdu balsuojame dėl pranešimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 21 punktas susitarimas su Barbadosu. Ne, pirmininkas atsiprašo. Dar grįžkime prie 20 punkto galutinis balsavimas dėl bendrijo susitarimo su Mauricijos Respublika. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21. 22 punktas, sako pirmininkas. Elektroniškai balsuojame dėl projekto pranešimo. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Galutinis balsavimas už tą patį pranešimą. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Ačiū. 23. Punktas susitarimas su Bahamų sandrauga. Pro, užbalsuojame už pranešimo projektą. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Ačiū. Dvidešimt ketvirtas punktas. Susitarimas su Antigva ir Barbuda. Už pranešimų projektą. Balsavimas baigtas. Dabar galutinis balsavimas už galutinį pranešimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20. Taigi balsavome už visą susitarimų paketą. Ne pirmininkas atsiprašo, pamiršome susitarimą ir pranešimą su Seišeliais. Nepastebėjau Seišelių, sako pirmininkas, labai dėl to atsiprašau, taigi balsuojam už pranešimo projektą. Balsuokim. Balsavimas baigtas. Galutinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ačiū pranešėjai, ponui Busutilui. Ačiū visiems, kurie balsavote. Dabar pereikime prie darbo atvarkės 26 punkto. Ne, pirmininkas atsiprašo dar kartą. Nebuvo balsuota dėl Sentkicio ir Neve federacijos. Bet pirmininkas pasitaiso, man atrodo, ir sako, kad atrodo buvo balsuota už visą paketą. Ne, pirmininkas dar kartą pasitaiso ir klausia salės, ar balsavome už 22 punktą. Jeigu ne, tada grįžkime, balsuokime už 22. Balsavimas baigtas ir galutinis balsavimas už pranešimą. Balsuokim. Balsavimas baigtas. Na dabar tikrai, sako pirmininkas, jau patvirtinome visus pranešimus ir susitarimus. Pareikime prie 26 darbo tvarkės punkto. Tai yra bendra diskusija su žmogaus teisų pakomitečio nariais, keitimasis nuomonėmis su pagrindiniu teisų agentūros vadovu Morten Kjeirum. Taigi pirmiausia, noriu pasveikyti pagrindinių teisų, e, žmogaus teisų pakomitečio narius ir mūsų svečią, pona Morten Kjerum, kuris, kaip minėjau, yra pagrindinių teisų agentūros vadovas. siūlome, kad pailiui abiejų mūsų struktūrų komiteto ir pakomitečio nariai turės galimybę užduoti klausimus. Kai kuriais atvejais yra tie patys nariai ir tada galėsime pasikeisti nuomonėmis. Tačiau prieš diskusiją suteiksiu žodį ponui Morten Kjerum, kad trumpai pristatytų savo darbą, agentūrą, pats prisistatytų. Tai bus naudinga naujiesiems Libe komiteto nariams. Be to, tai padės mums įvertinti agentūros pasirengimą Stoholmo programai rengti. Taigi, kviečiu svečią pasisakyti. O po mūsų svečio pasisakymo turėsime galimybę užduoti klausimus. Pone pirmininkė, labai ačiū. Pirmininkė, gerbi, garbus parlamento nariai, esu dėkingas, kad pakvietėte mus į šią jungtinę diskusiją. Man tikrai didelė garbė pasisakyti dabar, kai jūsų naujos kadencijos parlamentas tik pradeda darbą ir tikiu, kad mes vaisingai bendradarbiausime per artimiausius penkerius metus. Kaip jūs žinote, Europos parlamentas visada gynė žmogaus teisės tiek ES, tiek už jos ribų pasirašydamas, e, priimdamas bendrą deklaraciją, keletas parlamentarų kartu rūpinosi rimtais žmogaus teisų klausimais įvairiose valstybėse narėse ir taip pat už ES ribų. Aišku, nebejotinai, problemų kyla visur, įskaitant ir pačią ES ir mūsų agentūros, tai yra pagrindinis uždavinys. Galiu paminėti keletą problemų. Tai yra rasizmas, ksenofobijos apraiškos, antisemitizmas, socialinė Romų atskirtis, keitimasis neskelbtinais jautriais asmens duomenimis, homofobija, teisingumo principų pažeidimas, vaikų seksualinis išnaudojimas, migrantų padėtis. Visa tai yra tik dalis tų problemų, kurias mums reikia spręsti. Nebijotinai mes taip pat e, kūrėme daugia mečius savo darbo planus ir dabartiniai planai apima laikotarpį iki 2012 metų. Per tą laikotarpį mes daugiausia pastangų sutelksime į mano įvardytas sritis. Mes ieškome ne tik tai sprendimų, priimdami ir siūlydami naujus teisės aktus. Eurobarometro tyrimai rodo, kad 3 iš 4 europiečių pageidauja, kad ES vaidintų didesnį vaidmenį, gindama pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Tam, kad ES tai galėtų daryti veiksmingai, reikia stiprinti jos pajėgumus. Nebejotinai jūs kaip viena iš biudžeto institucijų irgi galite prisidėti prie šio darbo. Norėčiau trumpai pristatyti mūsų agentūros darbą. Jūs žinote, kad mes buvome įsteigti neseniai, 2007 m. kovą ir esame viena jausių savo apimtimi agentūrų. Ką mes darome? Pirmiausia, ES lygių renkame palyginamuosius duomenis žmogaus teisų srityje, tais atvejais, kai bendrija turi kompetenciją veikti tada atliekame vertinimo po, poveikio vertinimą ir bandome siūlyti, ką reikia daryti, kad būtų užpildytos egzistuojančios teisinės spragos. Taip pat apibrėžėme tas rytis, kuriuose reikia imtis bendrijai veiksmų. Kitas dalykas, kad mes nebejotinai skleidžiame informaciją, informuojame mūsų visuomenės apie žmogaus teisės jų padėti ir susijusius reikalus. Nes labai dažnai piliečiams trūksta informacijos apie tai, kaip jie gali apginti savo teises ir kaip jomis visaverčiai pasinaudoti. Taigi mes paprastai patarimus teikiame ES institucijoms, valstybėms narėms, remdamiesi surinktą faktinę informaciją. Be kita ko, mes taip pat žiūrime, kur yra spragos žmogaus teisų reglamentavimo ir įgyvendinimo srityje. Pagrindinis dalykas, kuris mums rūpi, tai yra, kaip tos teisės įgyvendinamos. Ir būtent šioje srityje mūsų agentūra gali vaidinti labai svarbu vaidmenį. Pavyzdžiui, mes pastebėjome, kad ES teisės aktai draudžiantis diskriminaciją nurodo, kad nepakanka vien tik tai teisinių nuostatų žmogaus teisų klausimams iškelti mes atlikome didžiulį tyrimą tarp tautinių mažumų ir migrantų bendruomenių ES Maitis. Tyrimas apriepė 20 tūkstančių respondentų iš visų 27 valstybių narių, kurie susidūrė su rasiniu diskriminavimu. Galutinė ataskaita bus paskelbta gruodžio 10 dieną. Taip pat mes atskleidžiame bauginimo faktus, diskriminavimo faktus visoje Europos Sąjungoje. Vienas iš dviejų Romų patyrė per pastaruosius 12 mėnesių diskriminacijos veiksmų ir kasmet patiria 11 incidentų. Taigi Pagalvokite, tai tik ne viena iš nedidelių tautinių mažumų, juolab, kad labai nedaug kas iš tiesų atitinkamoms institucijoms iš tautinių mažumų atstovų praneša apie patirtą diskriminaciją. Lygiai panašus duomenys buvo surinkti, kai tyrėme homofobijos apraiškas valstybėse narėse. Labai dažnai atitinkami asmenys nesikreipia institucijas gindamiesi nuo diskriminavimo. Homofobijos tyrimai ir kiti tyrimai rodo, kaip menkai mažumos išmano savo teisės ir galimybės jas apginti. Keturi iš penkių asmenų nežino, kokios organizacijos galėtų juos apginti. Tai reiškia, kad jie nesikreipia nei į policiją, nei į kitas specialiai tam skirtas institucijas. Dar vienas dalykas, kad tokiu būdu politikai irgi geriau sužino, kokiose sritise reikal, kokioms sritims reikalinga skirti papildomų išteklių, kad joms keliami uždaviniai būtų tinkamai atliekami. Mūsų tyrimai suteikė mums galimybę, pirmininkaujant Švedijai, prisidėti prie diskusijų dėl busimos Stoholmo programos, kurią jūs svarstysite šiandien po pietų. Stoholmo programa kaip tik aprieps teisingumo ir vidaus reikalus ir jų raidos perspektyvas Europos Sąjungoje. Nebijotinai, kad tai, ką mes darome, tiesiogiai susijęs su Stoholmo programa, nes tai tiesiogiai susijęs su žmogaus teisų apsauga. Ir iš savo pusės esame pasirengę teikti komisijai pasiūlymą dėl žmogaus saugos stiprinimo. Stoholimo programa, tikėkime, bus įgyvendinta jau galiojant Lisabonos sutarčiai. Nes pagal ją, ir tai bus labai gerai, nes pagal ją daugiau dėmesio yra skiriama pagrindiniams laisvėms. Prisiminkite, kad prie jos yra pridėta pagrindinių teisų hartija kurioje yra diskriminavimą draudžianti nuostata, numatyta geresnė prieiga prie teisingumo bei kitos teisinės nuostatos, kurios užtikrins geresnę tautinių mažumų ir kitų mažumų teisų apsaugą. Turint galvoje teisinę ES sąrangą, reikia galvoti ne tik apie žmogaus teisų aspekto integravimą į visas rytis, bet taip pat ir į teisės aktus. Todėl tikrai pritarėme Europos parlamento veiksmams ir tam, kad jis nekarta atkreipė dėmesį į žmogaus teisų aspektą analizuojant vieną ar kitą e, teisės akto projektą. Dar vienas dalykas, kad mūsų agentūra užtikrina bendradarbiavimą su visomis šioje srityje veikiančiomis institucijomis, ypač Europos taryba, žmogaus teisų institutu ir įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Be to mes plėtojame bendradarbiavimą su ES agentūromis, pavyzdžiui, CEPOLU, Frontexu ir nebejotinai naujaja moterų ir vyrų lygybių agentūra. Kogi mums reikia ateityje? Reikia, kad ES žmogaus teisų apsaugą nežiūrėtų kaip į vieną iš privalomo plano dalių, ties kuria paprasčiausiai dedamas paukščiukas. Reikalinga, kad jos struktūros rimtai dirbtų ir žmogaus teisų aspektą integruotų į visas ES politikos sritis, atsižvelgiant į pagrindinių teisų hartiją, nes tik tada ta hartija taps realių veiksmų ir ją galės pasinaudoti visi žmonės. Nuoširdžiai tikiu, kad jūsų komitetas padės mums siekti didesnės pažangos vykdant šį procesą ir teiks naudingos informacijos bei imsis iniciatyvos, kad žmogaus teisų klausimai taptų mūsų dėmesio centru. Ačiū. Ačiū. Dabar išklausysime ponios Hautelą. Po to turime prašančių žodžio. Dabar ponia Autela. Ačiū ponia Lopes Aguilarai. Labai džiugu, kad e, surengėme tokį bendrą posėdį. Ponas Kjerumas jau kalbėjo žmogaus teisų pakomitetėje, kaip ponia Flotter buvo pirmininkė, dabar ji čia dalyvauja kaip pilietinių laisvių komiteto narė. Žmogaus teisų pakomitečio vardu sveikinu jūsų požiūrį į tai, kaip reikėtų integruoti pagrindinės teisės į visas politikos rytis. Turiu klausimą. Ties ta riba tarp išorinių ir vidinių klausimų, kaip jūsų nuomonė reikėtų ES pagerinti savo elgesį viduje dėl pagrindinių teisų, kad jį galėtų lengviau įtikinti trečiasias šalis, kai darasi dėl prekybos ar bendradarbiavimo su jomis. Ir pagaliau norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė yra tam tikrų nerima keliančių sričių, kur ES gauna daugiausia pastabų iš trečiųjų šalių dėl to, kad jie iš tikrųjų neįvykdo, nepasiekė žmogaus teisų standartų ir nevykdo savo įsipareigojimų. Na ir galiausiai norėčiau paprašyti, jeigu turėsite galimybę apla, apla, apsilankyti mūsų pakomitetėje, kai susitinkame su e, Europos taryba ir žmogaus teisų komisaru iš Europos taryboje. Mes norėtume glaudžiau bendradarbiauti ir pripažįstame, kad didžioji jūsų darbo dalis, e, aišku, sutampa su pilietinių laisvių komiteto darbu. Ačiū. Taigi, kai kurie mūsų nariai paprašė žodžio, pana Hannes Plešert. Ačiū. Savo pasisakymę jūs pripažinote visiškai teisingai, kad pasiek, pasiekta tam tikra pažanga. Žinoma, kad pagrindinių laisvų reikia Karinės laisvės reikia gerbti. Norėčiau paklausti, ar jums nesusidaro įspūdis ir ar, na, apskritai, ar komisija pasinaudoja visomis priemonėmis, kad visos valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus pagrindinių laisvių srityje. Man atrodo, kad tomis priemonėmis nepakankamai panaudojamos ir, man atrodo, reikėtų pradėti vykdyti pažydimo procedūras, jeigu valstybės narės nedaro to, ką turėtų daryti, kad užtikrintų pagrindinių laisvių taikymą. Prieš kurį laiką uždavė klausimą komisijai, nes mes nesutarėme dėl homofobijos problemos. norėtume, kad komisija teiktų ataskaitas dėl homofobijos e, Na ir jūs tai padarėte pagaliau jūs. Norėčiau paprašyti galbūt, kad galėtumėte kasmet renkti ataskaitas apie homofobiją. Pirmininkas, ačiū. Ačiū, kad trumpai kalbėjote. 12.30 turėtume baigti rytinį posėdį ir pasirengti popietiniam darbui. Turime daugiau norinčių kalbėti, todėl prašysiu apsiriboti dviemis minutėmis. Pone Kal. Ačiū pirmininkė, man labai malonu buvo išklausyti agentūros direktoriaus žodžių. Kaip ankstesnė šios pranešėja apie šią agentūrą ir e, kovojusi daug, kad būtų įkurta agentūra, po ilgų diskusijų su Europos taryba, pagaliau mums pavyko rasti būdą, kaip dirbti ir bendradauti kartu. Aš labai didžiuojuosi šią agentūrą ir jos darbu. Ypač noriu pasveikinti e, jūs, pagirti jūs už jūsų asmeninį indėlį į agentūros darbą. Turiu nedidelę problemą dėl to, kaip kaip pagrindinių teisų klausimai tvarkomi ES ir šiame kontekste pačioje agentūroje. Todėl noriu iškelti problemą, nes ši problema kyla kasdien. Tai yra tam tikrų dvigubų standartų klausimas. Turime konkrečių atvejų, kai pasitaiko diskriminacijos, turim, išgirstame turime ataskaitas, rezoliucijas, kurios rengiamas parlamente ir netgi kai rengiami teisės aktai, aiškiai turime būti budrus, ar nepasitaikys diskriminacijos atveju. Tačiau yra kitų diskriminacijos atvejų, kurie laikomi labai delikačiais, subtiliais, mes prie jų nelendame ir jų nesvarstome. Konkrečiai aš kalbu apie tai, ką jūs minėjote, tai yra mažumų klausimus pastarasis atvejais, kai buvo patvirtintas įstatymas, tai yra kalbų įstatymas Slovakijoje, kur diskriminuojamos mažumos, atskiri, atskiros piliečių grupės, tai yra tas atvejis, kai susidurime su diskriminacija ir nesimama jokių veiksmų. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę tokiu, dėl šio klausimo, nes daug kam atrodo, kad taip negali tęstis ir mes turime pasakyti, kad taip. Diskriminacijos atveju turi būti traktuojami vienodai. Turime dar daugiau negu dešimt norių, norinčių kalbėti ir turime tik 20 minučių, taigi prašau kalbėti trumpai. Taigi kalbėtojų sąrašas baigtas. Dabar Madame Flotr. Ačiū, ponia pirminkė. Direktoriu, labai malonu, kad jūs atvykote pas mus. Mums visada malonu skaityti jūsų ataskaitas, nes mums reikia ekspertų dokumentų, tokių dokumentų, kuriuos jūs rengėte apie žmogaus teisų pažeidimus, kad e, teisės aktų, kurie galėtų gerinti Europos politikos standartus. Mums reikia gerinti standartus prieglopščio ir migracijos srityje, tai yra labai svarbi Stokholmo programos dalis ir man labai malonu, kad jūs pateikite šiai temai jūsų pasiūlymus noriu užduoti klausimą, ar jūsų patikti pasiūlymų dėl tų dalių, kurios susijusios su solidarumo apsauga, ar tai yra susijęs su darbais, kuriuos jūs rengiate ar galėtumėte parengti dėl redmisijos ir gražinimo direktyvos pasiekmių. Jūs stebite tuos atvejus, kai yra žmogaus teisų pažeidimai pasitaikantis imigrantų atžvilgių? Ar tokių situacijų, kai žmonės tiesiog nusikerta pirštus, kad jų pirštas padai nepatektų į Eurodac sistemą? Taigi įvairių dramatiškų situacijų pasitaiko ir man atrodo būtų naudinga, kad jūs parengtumėte ataskaitą, kaip jūs žiūrite e, šiais klausimais. Pane Ždanoka, ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti mintį, kurią iškėlė kolegė Kinga Galo, šiek tiek skirtingų aspektų. Tai yra, yra išorinės žmogaus teisų problemos, už ES ribų ir viduje. Jeigu palyginsime ataskaitas apie žmogaus teisės ankstesniais laikotarpiais, kai kalbame apie kitas šalis ir apie ES šalis. Kai ES šalis svarstamas, tai yra piliečių laisvės, laisvų komiteto darbas ir mes vengiame paminėti atskiras konkrečias šalis nes kitaip sakoma, kad parlamentas nebalsuos už tokius pranešimus. Tai ir yra problema. Pone Kjerumai, norėčiau pratesti diskusiją apie tai, kaip išspręsti šią problemą. Aš manau, kad reikėtų panaudoti Europos parlamentui pateiktas peticijas. Pamenate, tai, jūs sakėte, kad ne jūsų kompetencija yra tuos reikalus spręsti, bet galbūt balandžio Balandžio mėnesį mes patvirtinome pranešimą dėl peticijų pateiktų per pastarosius metus ir nemaža dalis jų yra susijusi su pagrindinių laisvų pažeidimais. Galbūt jūsų agentūra galėtų panalizuoti tas peticijas ir pateikti savo ekspertų įvertinimą. Ačiū, ponas Moralės. Ačiū, pirmininkė. Pone Kalam, pone Ždanoka iškėlė klausimą dėl to, kad kai priimami sprendimai ir patikėmos nuomonės, kas pasitaiko plenarinėse sesijose nuolat. Taigi, nepavydžiu Jums darbo su valstybėmis narėmis. Klausimas, kurį Jūs iškėlėte pradžioje, taigi, yra tai, kad mes turime teisės aktų, kurie yra nukreipti prieš diskriminaciją ir kiekviena valstybė narė turėjo juos įdėkti, turi tuos teisės aktus vykdyti, turi e, praktikos kodeksą, kad e, šie teisės aktai būtų inkorporuoti į visas politikos rytis. Taigi, yra, tačiau vis yra mažai atvejų, kai tokie teisės aktai būtų integruoti į visas sritis. Kai valstybės narės sako, kad jos gyvendina teisės aktus, kaip jūs sprendžiate atvejus, kai trūksta gyvenimo de... valstybės narėse? Aš žinau, kad jūsų agentūra yra nauja, komisija turi tam tikras pažeidimo procedūras, tačiau Valstybės narės mini subsidiarumą, kad galėtų išvengti antidiskriminacijos prevencijos teisės aktų vykdymo. Taigi, kaip, koks yra jūsų vaidmuo sprendžiant šias problemas? Ačiū toliau, ponas Van Hek. Ponas Klas, atrodo, dabar turėtų kalbėti. Ačiū, pirminkė. Ponas von Heke yra mano kolega, bet jis atrodo dabar yra kitame komitete. Pone Kjermai, noriu pasinaudoti šią progą ir pakomentuoti apie tai, kaip rengiami, rengiamas metinės ataskaitos jūsų agentūros. Mes stebime jūsų darbą pastaraisiais metais ir norėčiau paklausti, ar negalima būtų tiksliau apibriežti tai, kas yra rasizmas ir ksenofobija, nes atrodo, kad šioje kategorijoje jūs savo ataskaitoje jūs painėjate kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, minite, kad kai kuriuose mokyklose, kai kuriuose valstybės narėse e, draudžiama dėvėti galvos apdangalus, Atrodo, tai neturi nieko bendro su rasizmu ar ksenofobija ir šitokie atvejai pakliūna į jūsų metinės ataskaitas, nors e, tai atrodo ir nedara būtent į toje kategorijoje. Taigi aš norėčiau paprašyti jūs atsargiau elgtis ateityje tokiais atvejais, nesuplakti visų dalykų į vieną krūvą. Ačiū toliau, ponas Sogur. Ačiū pirmininkė. Pone Kinga gal jau paminėjo šį klausimą ir aš norėčiau pabrėžti dar kartą šį dalyką, kad Rumunijoje mes taip pat nerimaujame dėl to, dėl to kad ekstremalios jėgos pasiekė, kad Slovakijoje būtų priimtas šis kalbos įstatymas, o Vengrijos e, prezidentas negalėjo nuvykti netgi į Slovakiją. Kiti kolegos, kolegos irgi kalbėjo apie tai, ar nemanote, kad senosios ir naujosios valstybės narės, kalbėdamos apie žmogaus teisų pažeidimus, ar e, įstatymus saugančius mažumas, etinės grupės ar romus, ar ne, ne, nebūtų įmanoma nustatyti bendrą kažkokią poziciją. Ar nereikėtų kalbėti apie žmogaus teisų padėties e, ataskaitas pačioje Europos Sąjungoje, Apie tai kalbėjome praėjusios kadencijos metu, tačiau pažangos atrodo nepavyko pasiekti, nes tam pasipriešino didžiausios politinės frakcijos. Ačiū pirmininkė, būdamas ir Libė, ir žmogaus teisų pakomitečio atstovas, norėčiau užduoti kelis klausimus ponui direktoriui. Pasakysiu, jūs kalbėjote apie kelias Europos agentūras, su kuriomis bendradarbiavote, tačiau aš neišgirdau E, Dublino fondo darbo salgų gerinimui ir taip pat jūs nepaminėjote tyrimų, kuriuos fondas atlieka, e, tirdamas bendradavimą tarp migrantų bendruomenių ir vietinių bendruomenių tiek e, vakarų valstybėse, tiek rytinėse valstybėse, įskaitant ir mano valstybę. Tie tyrimai yra labai įdomus. Antras klausimas yra susijęs su pačiomis žmogaus teisėmis už ES ribų. Ir turime Baltarusijos klausimą. Ta šalis yra artimiausia mūsų kaiminė, ji įtraukta į rytų partnerystės gretas, tai yra, bet tai yra viena iš be ne paskutinių valstybių Europoje, kur žmogaus teisinė sulokvima, žmonės e, areštuojami dėl pilietinės veiklos ir Amnesty International pripažino, kad ten yra sąžinės laisvės kalinių. E, tikiuosi, kad savo veikloje jūs atkreipsite ir tokius atvejus dėmesį. Ačiū. Ačiū. Pone Džeroka. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti Jums už atvykimą, noriu padėkoti už pasisakymą. Dėl Romų aš manau, kad Jūsų pasisakymas yra labai svarbus ir Jūsų darbas yra svarbus Klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra pono Moreš klausimo pratesinimas. Buvome priblokšti, sužinoję, kaip yra įgyvendinamos direktyvos. Tyrimai rodo, kad yra dauguma, daugumoje pokomunistinių Europos šalių yra didžiulė segregacija, etninė segregacija. Norėčiau sužinoti, kokius išteklius turime kovoti su tuo reiškiniu, nes pačioje Europos Sąjungoje susidurime su didžiuliais žmogaus teisų pažeidimais. Kitas klausimas yra ekonominė krizė. Kokiu mastu jūsų institucija sugeba suvokti, kokią įtaką daro ekonominė krizė įtampai tarp įvairių etninių grupių. Ačiū. Ponas Tokas. direktoriau. Noriu pasveikinti jūs su jūsų atliekamu darbu ir pritariu Kingai Gal, kuris sakė, kad jūsų agentūra yra labai svarbi. Mano išeities taškas yra, kaip sakė ponia Hautala, kad dažnai kalbame apie problemas trečiosiose šalyse, tačiau nepakankamai kalbame apie savo problemas. Pamirštame apie žmogaus teisų pažeidimus mažumų teisės, kalbų, kalbos teisės ES šalyse. Taigi atrodo, kad taikomi dvigubi standartai. Labai lengva kalbėti apie tai, kas vyksta kažkur kitur, o ne kelti problemas e, Vengrijoje, Rumunijoje ar Slovakijoje. Turime tokį požiūrį pakeisti, turime kalbėti apie problemas mūsų šalise, apie mažumų teisės, kalbinės teisės, tai yra labai svarbios sritis. Pavyzdžiui, e, vengrų gyvenančių Slovakijoje teisės ar panašiai. Arba, tarkime, apie uh, religinės apeigas, kai neįmanoma tam tikroms mažumoms naudoti savo kalbas per religinės apeigas. Mums reikia Europos ombudsmeno, kuris saugotų mažumų teisės. Mums reikia tokio pobūdžio posto. Ir leiskite, aš praleidau šios diskusijos pradžią, nes dirbau kitame komitete, tačiau norėčiau sužinoti, ar žmo, Vengrijos žmogaus teisų krize, kuri tęsiasi jau trejus metus, yra jūsų agentūros darbo atvarkėje. Žinote, kad 2006 metais, tų metų rudenį, policija Vengrijoje brutaliai elgėsi su demonstracijomis, e, žmonėms buvo šaudoma į akis, buvo daug žmonių sulaikyta ir vienas iš įvykių buvo per Fides partijos susirinkimą. Dabar turime netgi ir atstovę iš tos partijos, ponę Kingę Gal, kuri galėtų jums detaliai papasakoti apie tokius masinius žmogaus teisų pažeidimus. Tai buvo pradžia. Po to per kitus trejus metus pilietinės ir politinės teisės Vengrijoje buvo pažinėjamos masiškai. Tai nėra tiesiog nuogirdos, tai yra nustatęs Vengrijos ombudsmenas, buvo priimti tuzinai teismų sprendimų, nepriklausomos tarybos tyrė nusiskundimus policijos darbų. Taigi, ar galima būti, galime priversti žmonės tikėtis mumis, jeigu valstybės narėse, vienoje ES valstybė narėje taip pažinėjamos žmogaus teisės. Ir man labai gėda, kad žmogus, kuris tuo metu buvo e, vyriausybės narys Vengrijoje, tos vyriausybės narys dabar yra Libė komiteto vicepirmininkas Europos parlamente. Taigi aš kreipiuosi į Europos e, piliečius, kad jie pasisakytų dėl tokios gėdos. Pirmininkė, e, gerbiamas agentūros direktoriau, tikrai labai dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą ir turim galimybę e, išklausyti jūs, tai ypatingai uh, Man malonu, kadangi aš esu pirmą kartą išrinkta Europos parlamentą. Ir mano klausimas e, e, būtų toks. Iš tiesų e, ir e, ekonominė, finansinė, socialinė krizė palėti daugelį ES šalių. Ar jūsų agentūra nėra atlikusi tyrimų, kaip šita ekonominė krizė įtakoja į žmogaus teisų e, pažeidimą ir kokios stebimos tendencijos įvairiose ES šalyse? Ir kitas klausimas, jūs savo pranešime sakėte, kad žmonės iš tikrųjų yra menkai informuoti, kur galėtų kreiptis dėl jo kaip žmogaus teisų pažeidimo. Net keturi iš penkių nežino, kur kreiptis. Tai sakykit, kokie būtų jūsų konkretus siūlymai, kaip tą informaciją labiau paskleisti, nes per tai iš tikrųjų žmogus kiekvienas individualiai nukenčia, nes jis tiesiog nežino, kur gali gauti tą pagalbą. Ačiū labai. Thank you. Now it's time for concluding remarks. Mr. Jerum. Ačiū. Dabar prašysime pateikti galutinės išvadas, ponia Kjerumai. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir mes čia dar turime pusvalandį, ar kaip čia su laiku? Mm. Aš bandysiu atsakyti trumpai ir tikrai negalėsiu išsamei sureaguoti visas pastabas ir klausimus, bandysiu viską apibendrinti. Pirmiausia, buvo užduota nemažai klausimų dėl to, kokios yra, kokios sąsajos tarp uh, sąjungos darbo išorės ir vidaus matmens. Ir uh, Mūsų mandatas galioja tik tai 27 valstybėse narėse, taigi mes neturime jokių įgaliojimų susijusių su išorės santykiais. Na ir turim galvoje visą tai, ponė pirmininkė ir ponė Hotela, kaip aišku egzistuoja tamprios sąsajos tarp valstybių narių, 20 valstybių narių ir bendrijos darbo ir išorės santykių. Taigi manome, kad žmogaus teisės rytyje ES turi daug ką pasiūlyti, bet kita vertus, jau daug ką nuveiktume, jeigu pripažintume, kad mes ir namuose turime problemų namuose. Ir, na ir mes bandame mūsų problemas namuose spręsdami spręsti tuo, kad turime įvairius lygius, nacionalinius, regioninius, Europos lygius ir visais šiais e, lygiais įveikia tai įvairios institucijos, be kita ko ir mūsų agentūra bei Europos taryba. Ir tokiu būdu šiuo požiūriu Europa yra unikali pasaulinėme kontekste ir manau, kad e, tuo reikia pasinaudoti ir tikriausiai tai yra, yra daroma. Kitas klausimų ratas yra susijęs su tuo, ką aš apibūdinau kaip nepakankamai gerą įgyvendinimą. Tai reiškia, jog mes turime daug teisės aktų, na galbūt nepakankamai spragų dar egzistuoja, bet kaip ten bebūtų, turime daug teisės aktų, Ir šiuo požiūriu mūsų agentūra yra unikali, nes mes gavome mandatą įgaliojimą gilintis, labiau gilintis į aplinkybės ir aiškintis, kodėl Europoje vis dar pasitaiško uh, e, rasizmo, diskriminacijos, ksenofobijos, e, romų diskriminacijos, islamofobijos apraiškų. Na, mes apie šios dalykus kalbame jau dešimtmečius, tačiau reikėtų dabar viską pasižiūrėti giliai, pasižiūrėti, kaip naudojame egzistuojančias institucijas. Na ir apklausos tyrimai rodo, kad žmonės dažnai nesikreipia į policiją, nesikreipia į kitas mūsų įsteigtas organizacijas, institucijas. Ir tai turėtų mums kelti susirūpinimą. Ir uh, Ir šioje srityje mes esame sukaupę žinių. Taigi mes šias žinias galime perduoti kitoms organizacijoms, institucijoms, kitais lygių ir jie gali pradėti um, diskusiją šiais klausimus. Ir tikime, kas, kad ir policija, ir Sipolas pradės diskusiją šiuo klausimu, bendradarbiaus šioje srityje. Ir Tikime, kad nukentėję žmonės, pavyzdžiui, nukentėjusi dėl tautinių mažumų atstovai, žmonės nukentėję dėl savo seksualinės orientacijos, kitų dalykų, kad jie galės ir pradės kreiptis. Ir tam reikia geriau suprasti egzistuojančius mechanizmus. Taigi, kuriant metodologiją bei atliekant tyrimus, tikimės, kad ir valstybės narės įneš savo indėlį nes tenka pripažinti, kad kai kalbame apie žmogaus teisės, tai nelabai žinome. Um, kad um, nelabai žinome kartais, kokie teisės aktai egzistuoja valstybėse narėse, bet tikėkime, kad kurdami atitinkamus teisės aktus galėsime užpildyti visas žinių spragas. Dėl um, etinių mažumų, tai norėčiau pasakyti, kad nedarome skirtumų tarp e, diskriminavimo atvejų. Tai, Taigi, nepriklausomai kokia tai mažuma ar dauguma, mes gilinsimės į diskriminavimo atvejus. E, parlamentas yra uždavęs mums klausimą dėl nacionalinių mažumų diskriminavimo atvejų ir mes, aišku, gilinsimės į šį klausimą ir po to, kai bus patvirtinta Lisabono sutartis, tai tuomet bus užtikrinta tvirtesnė sąsaja tarp etinių mažumų bei žmogaus teisų apsaugos. Ir Lisabono sutarties atveju mes kaip agentūra turėsime stipresnį pagrindą šiems klausimams spręsti. Na ir trečiasis klausimų ratas yra susijęs su ekonominė krize mes mūsų agentūroje sukūrėme darbo grupę, kuri pavadinta Reita ir ji, dir, ir ji sustiks kartą į mėnesį ir bandys sukaupti duomenis apie ekonominės krizės pasiekmes. Aišku, yra daug tarpusavį susijusių aspektų, kuriuos reikia atsižvelgti, bet mes tiesiog atlikome savo uh, E, namų darbus. Ir beje, mes šioje srityje bendradarbiauname su Frontex, kūrėme savo uh, priemonės ir mechanizmus, Frontex turi savo mechanizmus, kuriuos reikia peržiūrėti ir mes tiesiog bandysime bendradarbiauti. Norėčiau atkreipti vieną, dėmesį vieną uh, ekonominės krizės aspektą, kuris ypač kelia susirūpinimą, būtent uh, etninis. Uh, migrantus, migrantus darbuotojus ir kaip juos palies krizė. Ir tikriausiai tik labai nedidelė šių žmonių dalis grįšių savo kilmės šalis, todėl dauguma iš jų tikriausiai pateks į nelegalaus darbo sritį ir dažnai tas toks darbas prilygtinas um, vergystai, tai reiškia, jog jie bus labai išnaudomi ir tai aišku didelė problema mums kaip agentūrai labai sudėtingai įsiskverbti iki šios problemos brandolio, lygiai kaip sunku ir kitiems interesuotiems asmenims, bet būtent šioje srityje ketiname daugiau nuveikti. Bet tai yra tik vienas iš mūsų darbo um, elementų. Na, tiek iš mano pusės aš jaučiu, kad pirmininkas kaip ir įsitempęs dėl laiko stokos. Taigi štai tiek iš mano pusės. Esu dėkingas už bendradarbiavimą su jūsų gerbiamu komitetu ir tikiuosi būsimo bendradarbiavimo. Abiejų komiteto vardu, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti už puikų temos pristatymą. Na ir tai, jog ši agentūra egzistuoja, jau yra didelis pasiekimas, kuriuo galime didžiuotis pasaulyje. Taigi, abu komitetai palaikysimis ryšius ir savo ruoštų norėčiau informuoti, kad abu komitetai susitiks šiandieną 15 val. kiekvienas savo nurodytoje salėje. Taigi, dėkoju ponė Kjerum